darbus. Grįžtame prie plenarinės sesijos darbų. Ir turiu dabar Jūs informuoti, kad vakar dienos posėdžio ataskaita buvo išdalinta. Ar yra pastabų dėl vakarykščio posėdžio ataskaitos? Ne. Tai tuomet vakarykščio posėdžio ataskaita.